komitetui. Įvairūs komitetai nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 69 taisyklę. Ataskaitos, kurios susijusios su šiais dėrybiniais įgaliojimais, yra pateikiamos plenarinio posėdžio e, interneto svetainėje ir taip pat tie dokumentai